tai yra naudinga mums visiems, tam, kad būtų patikimesnis būdas paktui įgyvendinti. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, už dalyvavimą klausimų valandoje. Susitiksime kitą mėnesį tame pačiame renginyje. Ir matyt, matysime jūs rytoj diskusijose. Taigi ačiū už atsakymus, dėkoju kolegoms už pateiktus klausimus. Kitas darbo tvarkės punktas yra žodiniai klausimai. Kredito reitingo agentūros. Pirmiausia, norėčiau pakviesti pana Nikolaus Šuntis. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandienos diskusijos Europos parlamente yra susijęs su reitingo, kredito reitingų, e, kreditų reitingo agentūrų darbų ir jo poveikiu ES ekonomikai. Europos centrinis bankas per savo įvairius reglamentus Moody's, S&P Pitch, kitoms skaitingo agentūroms išdavė teisės vertinti ne tik bendrovių, bet ir valstybių narių padėtį. Ir tai yra visiškai neįtikėtina tiek politinė, tiek ekonominė prasme. Kai mus ištiko krizė, ES institucijos pačios pripažino, kad tos agentūros vaidina tikrai neigiamą vaidmenį. Taigi tikimės, kad Europos komisija apribos agentūrų veiklą pagal, direkt, pagal reglamentą 1060. 2009 metais reitingo agentūros pradėjo e, prašiau vertinti Graikijos reitingo situaciją. Ir Graikija turėjo dvigubai sumokėti palūkanų normas, negu kad mokėjo anksčiau. Dėl to susidarė užburtas ratas ir matėme daug spekuliacinių paskolų. Ir galiausiai galutinį rezultatą visi matėme patys. Na, o vakar, ponia pirmininkė, Mūdis agentūra dar kartą bandė sukurti negatyvą, neg, negatyvų klimatą Graikijos ekonomikai ir visai Europos Sąjungai. Tam nebuvo jokių priežasčių. Jie Graikijos ekonomiką, su, ekonomikos reitingą sumažino keturiais punktais. ES pripažįsta amerikiečių reitingo agentūras kaip reitingo e, agentūras galinčias vertinti valstybių narių situacijas. Visi tai pasmerkė tiek Europoje, tiek Amerikoje dėl to, kad tokia didžiulė atsakomybė yra e, suteikiama toms agentūroms, esant dabar tokiai kriziai. Tai yra ta įmonė, ta bendrovė kuri buvo pasmerkta ankstesnių analistų, analitikų e, Amerikos kongrese, kadangi buvo priversta vadovų pozityviai įvertinti obligacijas, toksiškas obligacijas. Taigi čia yra ta šventoji trejybė. Moody, S&T and Fitch, trys agentūros, kurios valdo visą situaciją. Tai daro žalingas e, pasiekmes Junktinio Amerikos valstijų ekonomikai. Tai yra tos agentūros, dėl kurių buvo prarasta, prarasta milijonai dolerių, dėl tos kilo blogų paskolų krizė. 50 milijonų dolerių buvo pra, pra, prarasta. Visi tą žinome, ponios ir ponai, tačiau dabar negalime leisti, kad Amerikos privačios suinteresuotos bendrovės vertintų ir atliktų Europos ekonomikos reitingus. Ta turėtų, būti, ta turėtų atlikti viešos, demokratiškai išrinktos institucijos, neturinčios privačių interesų. Tačiau netgi ir šiandieną, ponios ir ponai, tai, ką girdime iš komisijos, būtent, kad visa procedūra yra peržiūrama ir matoma, kad tai yra spekulacijų mafija, kuri ir toliau bando iškraipyti ekonominę politiką ją pakreipti tokiu būdu, kad tai būtų žalinga, nenaudinga ES piliečiams ir darbuotojams. ES privalo prisimti atsakomybę ir įsikišti į šią situaciją, reikalauti, kad ES komisija ir taryba atsižvelgtų į tai, ką sako ES ir sukurtų teisės aktus, kuo galima greičiau ir užbaigtų tokią e, neįtikėtiną situaciją. Ačiū. Ponas Pitela. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. E, savo žodinėme klausime e, norėtų socdemų frakcija daugiau sužinoti apie kredito reitingų agentūras, būtent kokių žingsnių ketina imtis artimiausių metų komisija. Manytumėme, kad būtų naudinga sukurti Europos reitingų agentūrą. Tas tapo aktualu ir aišku po pirmininko Barozo pareiškimų. Turėtumėme pripažinti, jog reitingų agentūroms pavyko tapti svarbiausių veikėjų 8 metų finansinėje krizėje, kas buvo sunkiai tikėtina. Ir dabar antrajame krizės etape etape prasidėjusiame e, su Graikijos skolų krize kredito agentūros vėl centre. Buvo kredito agentūrų veiksmais e, gilinama krizė, e, toksinės obligacijos platinamos. Pažymėtina, kad mm, Reitingai Graikijai buvo sumažinti tuo metu, kai vyko darybos dėl didelių kredito šiai šaliai tarp komisijos Graikijos ir TVF. Žinoma, kredito reitingo agentūros nėra didysis šio pasaulio blogis atsakingas už kiekvieną nelaimę, bet turime pažvelgti, kurgi įvyko, kurgi įvyko ta tikroji nelaimė. Prisiminkime Enron žlugimą, Lehman Brothers situaciją. Taigi turėtumėme ryštingiau reaguoti, neapsiribūti nieko neveikimu kaip kad šiuo metu. Taigi, ponė komisarė, kadangi surenksite tyrimą šiame sektorije su poniu Gozes, jums uždavėme klausimą rengdami reglamentą dėl reitingų agentūrų ir laukiame atsakymų. Turime įnešti daugiau šviesos į šią oligopolinę rinką susidariusią rizikos vertinimo sektorijoje. Reikia imtis veiksmų, kol situacija dar nepablogėjo, bei galų gale pradėti veikti. Reiktų sukurti Europos reitingo agentūrą. Taip pat turėtume pagalvoti e, apie audito rūmų vaidmenį. Šios savarankiškos institucijos atlieka valstybės e, išlaidų bei skolų auditą. Nereiktų e, visko palikti privačioms įmonėms turėtumėme laukti pasiūlymų dėl naujų kreditavimo būdų ir metodų. Gaila, kad mm, Sarkozy ir Merkel neskuba pritarti priežiūros institucijų paketui. Būtent dėl to negali pradėti veikti kompetitinga Europinė institucija. Taigi, mėly E, Prancūzijos ir Vokietijos vadovai reiktų galų gale jums taip pat pradėti veikti. Barnier, with... Pone komisarė Barnie, jūs dalyvavote mūsų diskusijose nuo pat pradžių. Dėkuoju, kad atvykote. Dabar jūs pasisakysite šiek tiek vėliau. Tiesiog norėjau jūs pasveikinti atvykusi, nes dabar dar žodį suteiksiu ponui Jean-Paul Gauzes. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, per ankstesnę kadenciją parlamentas jau susidomėjo kredito reitingų agentūromis. Tiek komisija, tiek parlamentas patvirtino reglamentą dėl kredito reitingų agentūrų. Ir dabar vėl tas klausimas pateko į mūsų darbo tvarkę dėl to, kad nemažai buvo išsakyta pastabų apie jų vaidmenį krizės metu. Kodėl kredito reitingo agentūros neižvelgia ateinančios artėjančios krizės? Kodėl reitingai nebuvo sumažinti? Ir kodėl reitingai taip sviruoja? Kodėl ištiko valstybių skolos scenarijai mus? Kredito reitingo agentūros vertina investicinius projektų, produktus. Viskas savaime suprantama. Žmonės, kurie investuoja pinigus, turi teisę žinoti, kiek saugiai jie tuos pinigus investuoja, su kokia rizika jie susiduria, susiduria jų investicijos. Kai viskas e, pasidaro, viskas pasidaro mažiau aišku, tuomet, kai reitingai apibrėžia kapitalo reikalavimus bankams proporcingai jų investicijoms. 2009 metų reglamente nėra pateikiami jokie atsakymai į mūsų klausimus. Kalbant apie kredito reitingo agentūrų autorizavimą. Taigi aš pasisakau už reitingus, bet kaip tie reitingai yra publikuojami, man nėra priimtina. Suprantu kad jūs, e, komisarė, ką tik pateikėte dokumentą, kuris sudaro Europos finansinės priežiūros e, paketo, paketą, paketo dalį. Ir čia yra klausimų, kuriuos reikia išspręsti, bandant užtikrinti konkurenciją tarp reitingo agentūrų. Aš nemanau, kad Europos reitingo agentūros, netgi na, viešosios agentūros išspręstų tokią problemą. Uh, dosnesnės, švelnesnės reitingo agentūros irgi mums tikrai nepadėtų. Tiesiog tai, kaip yra publikuojami reitingai, kelia labai daug problemų. Yra du tipai. Yra vertinami verslininkai, verslo įmonės ir valstybių skolos. Ir aš manau, kad rinkos, rinkos, nauja rinkos priežiūros institucija veikianti Europoje turėtų ne tik veiksmingai prižiūrėti reitingo agentūras, bet ji taip pat turėtų įdėkti mechanizmą, pagal kurį būtų galima kontroliuoti tai, kaip reitingo agentūros skelbia, publikuoja savo reitingus dėl valstybių skolų. neįmanoma nuvertinti valstybės, negali to padaryti reitingo agentūra, likus 15 minučių iki e, prekybos pabaigos, prekybos vertybės popieriais pabaigos. Taigi reikia prevencinių priemonių, kurios leistų kredito reitingų agentūras dirbti, funkcionuoti, tačiau reikalinga numatyti tam tikras ribas, laikotarpį, per kurį jos turi paskelbti savo reitingus, savo vertinimus. valstybės skola neturėtų būti vertinama ir tas reitingas įvertinimas negalėtų taip sviruoti taip, ta, ir taip pakengti e, vertėjai. Taigi, ponė komisarė, taip mes mastome, mes Tikimės, kad reitingo agentūros dirbs geriau, tikimės, kad bus sustiprinta konkurencija ir bus kontroliuojamas būdas, kaip jos skelbia savo reitingus. Ačiū, ponia Gulard, keturios minutės. Ačiū, pirmininkė. Sveiki, komisarė, kolegos. Jūs esate iš šalies, kur reitingai sukelia nemažai sumaišties triukšmo kalbu apie Mišelino vadovą. Bet e, iš tikrųjų kredito reitingai gali pagirti, paskatinti už gerą veiklą e, ir sukelti neigiamų pasiekmių dėl prastos veiklos. Kredito reitingo agentūros yra institucijos, kurios turi gana nemažai galių, dėl to reikia žiūrėti, kaip iš tikrųjų jos fun funkcionuoja. Jean-Paul Gozes pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Reikia daryti skirtumą tarp e, privačių e, reitingų agentūrų, kurios e, vertina privačias bendrovės ir valstybių skolą. Reikia taip pat ir gerų kriterijų, kad būtų galima įvertinti tiek įmonių veiklą, tiek valstybės skolą, pavyzdžiui, ar yra pakankamai skaidrumo ir reikia žiūrėti, kokie egzistuoja ryšiai tarp vertinamos įmonės ir e, asmens ar institucijos, kuri atlieka reitingavimą. Pa ir prisiminkime, kas buvo pasakyta per praeitą kadenciją dėl Žan-Paul Gozė pranešimo. Taip pat labai svarbu pasižiūrėti į tai, ką parlamentas yra nuveikęs Nežinau, ar mūsų pirmas prioritetas yra Europos kredito reitingo agentūra, bet mes turime užtikrinti priežiūrą, stebėseną ir taip pat reikia metodologinių požiūrių. Aš esu pranešėja e, dėl finansų priežios priemonių paketo ir norėčiau taip pat kreiptis į valstybės narės pirmininkaujančios valstybės atstovų nėra, bet komisarė, jūs tikriausiai jiems perduosite mūsų pageidavimus. Manau, kad valstybės narės turėtų rimtai žiūrėti į viską. Mes negalime spaudoje daryti garsių pareiškimų, emocionalių, gal kai kas ir pateisinama, bet kai kalbame apie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, tai reikia, kad tada jie turėtų tvirtas galės, daug galių, kad būtų galima tada kontroliuoti kredito reitingavimo agentūras ir atlikti panašius veiksmus. Reikėtų ir rinkos infrastruktūrų priežios institucijos. Dabar matome, kad rinkose trūksta skaidrumo, matome, kad vyksta labai arši konkurencija, mes ne prieš konkurenciją, bet tai, kaip e, reitingai yra suteikiami, turi būti daromas skaidriai, viską reikia daryti pagal taisyklės ir kad reikia, kad tai atsispindėtų rinkose. Mes neturime priešintis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos kūrimui. Reikia galvoti apie platų priemonių paketą, nes kitaip mes negalėsime stebėti, kontroliuoti to, ką norime ir negalėsime geriau prižiūrėti kapitalo. Dėkuoju, dabar išklausysime komisarą Barnie, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, iškart noriu Jums padėkoti, ypač frakcijoms, padėkoti už iniciatyvą užduoti šios klausimus. Ponas Kauntis, Bulman, Guzės, Guliard ir kiti kolegos palėtė mm, esminį klausimą. Noriu išdėstyti savo poziciją šią temą. Pamatysite, kad ketinu elgtis labai ryštingai šioje srityje ir kitur, kur kalbame apie krizės priežastis, skaidrumo užtikrinimą, kurio taip reikia piliečiams ir įmonėms. Balandį Jau kalbėjau apie reitingų agentūras, pažymėjau, kad jos būtinos vidaus rinkos ir finansinių rinkų funkcionavimui. Būtina žinoti, kokia yra įmonės situacija, valstybės, skolos padėtis. Manyčiau, ponia Gulart ir kiti e, pritars, jog mes karštinės neišgydysime sudaužę termometrą, kuriuo matuojamas karštis. Reikia paprasčiausiai tinkamą termometrą rasti, e, termometrą, kuris tiktų geriausiai situacijai išmatuoti. Taigi reikia pagalvoti apie tai, kaipgi funkcionuoja ir veikia reitingų agentūros jos atlieka svarbu vaidmenį įvertindamos e, įmonių ir valstybių riziką. Krizė, e, krizė atskleidė, kad e, reitingų agentūros neveikia tobulai, o tai kartais turi labai sunkių pasiekmių. Čia mes kalbame apie sritį, kurioje G20 vadovai priėmė svarbų uh, sprendimą, būtent nuspręsta sukurti priežiūros instituciją bei nustatyti taisyklės dėl tinkamo institucijų funkcionavimo. Pažymėsiu, kad skubiai ėmėmės užduoties sprendimo bei reitingo agentūrų problemai teikiame prioritetą. Praėjus metams po Lehman Brothers banko žlugimo buvo e, priimtas reglamentas su mm, parlamento parama ir palaiminimu. Ačiū poniai Guzės už darbą. Šio dokumento tikslas pagerinti agentūrų veiklą, kadangi jos anksčiau savo darbais prisidėjo prie krizės. Buvo nustatyta eilė iš ankstinių sąlygų, kurios turėjo užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams, pagerinti reitingų nustatymo metodologiją ir užtikrinti reitingų agentūrų darbo skaidrumą. Aš, ponios ir ponai, nebejoju, kad šios naujos taisyklės padidina reitingo agentūrų skaidrumą, darbo kokybę taip pat nustatant ir e, valstybių narių ir finansinių institutų rizikos laipsnį. Birželio antrąją dieną prasidėjo antrasis reformo etapas, tuomet komisija mano pasiūlymų priėmė komunikatą dėl e, esmos atsakingos už kredito e, agentūrų, reitingo agentūrų priežiūrą Žinoma, ši naujoji agentūra dar turės pradėti funkcionuoti. Čia pritariu paunios Guliar pasisakymui. Visi turime pasirūpinti tuo ir, aišku, nepamirškime Rusiją paketo pranešėjų. Mums reikia ištikrinti tinkamą bendradarbiavimą tarp tarybos ir parlamentų, kad būtų įgyvendinti pasiūlymai, būtent juk nuo kitų metų sausio pirmosios dienos pradėtų funkcionuoti trys naujos priežiūros institucijos. Kol kas darbai vyksta, dar kartą paraginsiu tarybą ir parlamentą greičiau susitarti. Komisija yra pasirengusi palaikyti šį dinamišką procesą. Jeigu mes norime didesnio skaidrumo, didesnės konkurencijos tarp reitingo agentūrų, turime uh, galvoti apie nuostatas dėl didesnio skaidrumo, prieigos prie informacijos. E, ir turime žinoti, kaipgi nustatomas konkretus reitingas. Jeigu kažkuri agentūra paskelbė reitingą bei paviešina su tuo susijusią informaciją, šią informaciją turi teisę gauti visos kitos reitingų agentūros. Akivaizdu, kad visi pripažįsta, jog dabartiniai trūkumai hmm, reitingų agentūrų darbe kol kas niekur nedingo. Galiu tik pritarti jūsų atliktai analizai. Kodėlgi aš kreipiausi į savo darbuotojus dar kartą pagalvoti apie reitingo agentūrų vaidmenį. Šiame kontekste, ponė Pitela, artimiausiomis savaitėmis bus užbaigtas tyrimas, kurio tikslas išanalizuoti reitingų agentūrų veiklą atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir nuostatas. Taigi, ponios ir ponai, problema yra rinkos įvairovė ir nepakankamas ir nepakankama konkurencija. Tai kelia mums didžiausių problemų. Ponas Pitelo nusit pateikė keletą pasiūlymų, tam tikrų struktūrinių priemonių. Galime pagalvoti apie nepriklausomą Europinę kredito reitingų agentūrą. Man tai atrodo nebloga mintis, ypač jeigu mes kalbame apie valstybės skolos rizikos vertinimą. Apie tai kalbėjo visi klausimo autoriai. Kita struktūrinė priemonė, apie kurią galvojame, būtent sustiprinti viešųjų institucijų darbą rizikos vertinime. Tas pasakytina apie Graikiją, kitas valstybės. Turime žinoti, kad panaudota metodologija yra teisinga ir tinkama bankai, kitos finansų institucijos turi sugebėti įvertinti vienos ar kitos investicijos riziką. Dabartinė struktūra su konkrečiais reitingais e, turi būti peržiūrima. Ne vieno iš sudėtingų klausimų neišvengsime. Komisija dirba, ieško atsakymų, manyčiau, rugsėjai pateiksime pirmasias gairias, tuomet kalbėsime ir apie e, skaidrumo reikalavimus, kontrolės reikalavimus, išvestinių priemonių, e, skolint, pardavimą skolintų vertybinių popierių pardavimą ir panašiai. Bet to norėčiau pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta. Yra naujų taisyklių, tačiau jų nepakanka, kadangi reikia didinti skaidrumą, e, šalinti interesų konflikto galimybės, tai padės mums turėti patikimų bei palyginamų reitingų. Ačiū. Thank you, commission. Dėkoju komisarui. Dabar išklausysime politinių frakcijų kalbėtojų. Pradėsime nuo socialistų. Pirmiausia, kviečiu, kviečiu poną Sančias Presedo. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė Barnie, kredito reitingų agentūros nesugebėjo numatyti vertybinių popi... paskolų krizės, taip pat nesugebėjo suvaidinti vaidmens žlugus Lehman Brothers bankui. Reikia numatyti didesnį skaidrumą, užtikrinti agentūrų priežiūrą. Taip pat reikalavome, kad agentūros būtų atskaitingos, kad būtų kad atliktų kokybišką darbą. Naujasis komisijos pasiūlymas ir eina šią linkme. Parlamentas irgi turi nešti savo indėlį. Ir nuo 2011 metų sausio pirmosios dienos turi būti pradeda, pradedama priežiūra. Turi būti gyvendinti visi šie projektai, kad e, reglamentavimo pagrindas būtų griežtesnis. Visi esame, e, visi kenčiame nuo paskolų e, krizės Tačiau reitingo agentūros lab, savo nuožiūrą tuos reitingus atlieka. Reikalingi įvairūs metodai, kuriais jie galėtų pasikliauti ir reitingai neturėtų sukurti cikliško poveikio tam, kad tas užburtas ratas dar labiau nebūtų išpūstas. Nes yra įpučiama dar didesnė ugnis per tokius reitingus. Europos centrinis bankas nusprendė atsisakyti reitingų dėl valstybių skolų ir bando suvaidinti didesnį vaidmenį. Kredito reitingo agentūros turi atsakingai atlikti reitingus, ypatingai kalbant apie valstybės skolas. Reikalingas gilesnis struktūrinis požiūris. Šios agentūros turi atitikti demokratinius principus reitingo agentūros turi įtakos pensininkų, darbuotojų gyvenimui, pažeidžiamiausių žmonių gyvenimui, tų žmonių, kurie labiausiai nukenčia nuo to, kaip funkcionuoja rinkos. Reikalinga užtikrinti šių agentūrų nepriklausomumą. Privati bendrovė įvertina viešas įmonės, valstybių ekonomikas, ar tai yra priimtina, ar tai nėra čia konfliktų, interesų konfliktas panašu, kad e, yra žaidžiamas nelabai sąžininkas žaidimas. Ir čia yra nemažai problemų susijusių su agentūrų atskaitomybė, tvarumu. Reikia už, užkirsti kelią tokiam trumparegiškumui, reikia užtikrinti tvarumą, tolydumą. Negalime nus, nusi, nusisukti nuo tų įsipareigojimų, kur, kurie yra prisimti. Ir turime įvertinti visko, ką mes darome poveikį rinkai. Turime žiūrėti, kiek tie reitingo sprendimai paveikia rinkas. Turime užtikrinti nepriklausomumą. naudojantis e, agentūrų atliktais reitingais, nes dabar trūksta dar kon kon konkurencijos agentūrų patikimumo, nors jų poveikis ekonomikai yra milžiniškas ir niekas jų nekontroliuoja, nėra priežiūros. Dėl to mums reikia pagerinti ekonominės valdysenos, verslo struktūras. Galbūt netgi reikalinga europinė vieša kredito reitingo agentūra, kuri įgautų savo vaidmenį ir taip pat reikia pasaulinės kredito reitingo agentūros, kurie atitiktų visus mūsų keliamus principus. Taigi yra daug klausimų komisariai, kuriuos reikia atsakyti. Ačiū. Dėkoju ponui Sančias. Dabar Aldė vardu kalbės ponė Bauls. Dėkoju. Komisarė, netaip seniai buvo kalbama, kad reitingavimo agentūros neturėtų nuvertinti Graikijos obligacijų. Pasižiūrėkite, buvo sakoma, kas atsitiko su euru, bet aš nežinau, ar galima dar ką pasakyti, kad įrodytume, jog egzistuoja didžiulis interesų konfliktas, jeigu, pavyzdžiui, šalis vertintų pačios save. Ši, va, šiandien pasakė uh, E, komisaras Ren, kad mūdis atliktas vertinimas žemesnis e, nebuvo visiškai savalaikis. Aš suprantu, kad yra susierzinimo, tačiau galvoju, ar aš tikrai girdžiu tai, ką girdžiu. Uh, kreditavimo agent, reitingavimo agentūros e, turi būti, sakoma, patogios, bet kam patogios tai - centriniams bankams ar komerciniams bankams. Ir ar nėra taip, kad prižiūrėtojai taip pat e, pernelik daug pasikliauja šiomis agentūromis? Reikia vis tik tai galvoti, kaip mes atsisakysime politinio įsikišimo, jeigu kyla pavojus bankų kapitalui ir kokias tai turės makroekonominės pasiekmes. Mes dar turime daug dirbti, kad užtikrintume vientisumą, nepriklausomybę tų agentūrų, bet aš esu tikra, kad korporatyvinės valdysenos principai yra čia labai svarbus, ar privačiame, ar valstybės sektorėje. Ir tą turėtume taikyti E, kredito reitingo agentūrams ir priežiūros agentūrai. Ačiū toliau, ponas Gygold. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Barnyje, kad nevengėte kalbėti vokiškai. Manyčiau, dabartinė krizė atskleidžia keletą esminių problemų. Be to, kas buvo paminėta, norėčiau susitelkti ties keletų papildomų aspektų. Pirmiausia, reitingų agentūros funkcionuoja kaip e, agentūros, kurios suvokia riziką negeriau nei bet kas kitas. Tai reiškia, šių reitingo agentūrų sprendimo svarba nėra tokia didelė kaip norima parodyti. Toliau oligopolinė e, situacija šioje rinkoje. Žaidėjų mažai, taigi neprivalo jie pasiaiškinti, kodėl priėmė vieną ar kitą reitingą. Manyčiau, reiktų pasistengti padidinti konkurenciją šioje rinkoje. Toliau paskatų problemą. Apie tai buvo mažai kalbėta, kasgi buvo nuveikta reitingo agentūrų srityje. Tai reiškia, kad uh, uh, pažymius rašančią mokytojai e, algą moka uh, mokiniai, būtent mokiniai susitarė su procesoriumi dėl tam tikrų pažymių ir sumoka jam, o po to stebisi, kad pažymiai yra labai geri ir pyksta, kad jie netitinka realios situacijos. Manyčiau, kad komisija turėtų pagalvoti, kad e, finansinių produktų autoriai e, gali pasirinkti patys kredito agentūrą. Reikia čia kažką pakeisti. Taigi grįžtame prie reformos esmės. Kalbu ne apie valstybės skolą, bet apie privečias institucijas. Mes turėtume šią uh, klaidingą paskatų sistemą sugriauti. Turėtumėme užtikrinti, kad uh, nepakeistų privačios oligopolijos valstybinė monopolija, bet būtų sukurta vieša priežiūros institucija, kuri e, parengtų įvairiausius žaidėjus rinkoje reitingams paskelbti bei paskelbtus reitingus nuolat tikrintų ir kontroliuoti. Laukiu, ponė Barnie, jūsų pasiūlymų. Tikiuosi, kad jie padės likusias problemas išspręsti. Jau daug e, buvo padaryta e, ponios Gozės tarybos komisijos e, jėgomis, taigi likusios problemas bus išspręstos nesukuriant naujos monopolijos, bet panaikinant esamas paskatų sistemas bei nuosekliai sprendžiant esamas bėdas. Ačiū. Dėku, ponė Swinburne, ECR frakcijos vardu. Dvi minutės, prašom. Thank you. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Komisarė Barnie, labai seniai prasidėjus tik finansų kriziai paaiškėjo, kad kredito reitingo agentūros daug ko nepadarė. Pernai apie tai kalbėjo vadovų taryba. Dabar žinome, kad Europoje veikia daugiausiai amerikietiškos bendrovės, bet reikia sveikinti e, pastangas labiau reguliuoti kredito agentūras Europos lygmenių. Agentūrų e, nepriklausomybė turi būti įtvirtinta ir išlaikyta, tačiau e, kai kurie sprendimai gali būti susiję su milijardų eurų srautais. Kredito reitingo agentūros turi paskelbti scenarijų analizę, kad galėtų užtikrinti rinkos e, skaidrumą ir minimizuoti šokus. Kredito reitingavimo agentūros ir turi tą daryti. Būtent reikia vertinti, koks bus pavojus, kokia rizika, jeigu kokia nors bendrovė nevykdys savo įsipareigojimų, ar tai būtų finansų įstaigos ar valstybės mes taip pat neturėtume e, kaltinti kredito reitingo agentūrų, kad jos skelbia tikrą informaciją apie, pavyzdžiui, bankų būklę ar valstybės finansų būklę e, reikia stebėti, prižiūrėti jų veiklą ir pasiūlymas turi e, koncentruotis ties klausimu, kodėl visi pasitikėjo taip smarkiai kredito reitingo agentūromis, užuot patys rinkdami informaciją ir sąžininkai dirbdami. Ir kodėl kredito reitingavimo rinkoje yra tik trys vardai, pavadinimai, kai tų agentūrų yra daugiau. Mes taip pat e, turime galvoti, kaip e, padidinti atsakomybę kreditą reit, kredito reitingų agentūrų ir kaip e, užtikrinti, kad jos prisimtų didesnius įsipareigojimus. Dėkoju, poniai Svinburn. Panas Kliūtė. Ja, dankeschön, Herr Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tiesiog priminti, vakar vakare Graikijos reitingas vėl buvo sumažintas, tą padarė MUBI reitingų agentūra. Priminsiu, kad pastarosiomis savaitėmis e, Graikijos vyriausybė iš visų jėgų bandė susitarti, net spaudė savo visuomenę sutikti su E, taupimo planu 750 milijardų eurų yra pasirengusios paskolinti valstybės narės, kad padėtų e, su sunkumai susidūrusioms valstybėms narėms. E, nuo reitingo agentūrų dabar kenčia ne tik Graikija, bet ir Ispanija. Pone Barnie, jūs kalbėjote apie termometrą kaip apie situacijos indikatorių ir jo negalima sudaužyti ir tikėtis, kad problemų neliks. Tačiau ar reitingo agentūros yra geriausias termometras situacijai vertinti? Ar, ar šis termometras nenulėmė to, kad paciento situacija dar pablogėja? Negali būti e, jog valstybės dedančios tokias pastangas yra vis labiau nuvertinamos. E, Kokiagi yra reitingo agentūrų esmė? Jau pažymėjote, kad jos negali numatyti krizių ir krizės diagnozuoti jos nesugeba. Prieš pat Lehman Brothers žlugimą šis bankas agentūrų buvo pakankamai gerai vertinamas, taigi jų pasirinkta metodika nieko negali numatyti ar nuspėti. Šis instrumentas visiškai save uh, savęs nepateisino. Taigi, dabartinė krizė tik pagilina reitingo agentūros. Tiesiog bijoma, jog parengti paketai nieko, nau, nieko gero neduos. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, kadangi jis viršėjo kalbėjimo laiką. Mm, keletą žodžių dar, ponė pirmininkė, problemą išdėščiau ir manau, jog negalima prilyginti valstybių ir privačių institucijų. Tikrai nepakanka e, paskelbti apie žinias e, po įvykio. Tiesiog turime iš principo pakeisti esamą sistemą. Atsiprašau, kad buvau neteisingai informuotas apie man skirtą kalbėjimo laiką. Ačiū. Ponas Blium, pusantros minutės. No. Can you hear me now? Ar girdite mane dabar? Ačiū. Pone pirmininkė, komisarė, kredito reitingų agentūros pardavė savo sielą svelnių jau prieš eilę metų, kai pradėjo steigtis tos bendrovės, kai buvo vertinamos obligacijos. Tas, kuris, užsako, kuris moka, užsako muziką ir dėl to susidarė tokia situacija. Dažnai reitingo agentūros įdarbina nekvalifikuotus darbuotojus. Ir staiga matome, kokia susikuria situacija. Paradoksalu, tačiau rizikos fondai dažniausiai sužino, kokia tiesa slypi po skaičiais jie atskleidė Enrono atveju, pavyzdžiui. Tačiau tiesa apie skaičius gali būti nepopuliari. Ir dėl to mes nekenčiame tos tiesos. Kredito reitingo agentūros žino, kad Airija, Ispanija, Junktinė karalystė, Portugalija susiduria su sunkumai. Šie vaikas supranta tą kaput, reiškia kaput bet kurią kalbą. Taigi tai, ką siūlo šis parlamentas, siūlo įsteigti mūsų kredito reitingo agentūrą, kuriai mes mokėtumėme ir tada ji grotų pagal mūsų muziką ir gerai vertintų eurozonos išleistas obligacijas. Taigi kyla klausimas, ką mes kvailiname? Aš manau, kad iš principo visi suvoks, kokia yra situacija ir kai Europos žmonės supras, kad jie yra e, bandomieji triušiai šioje, šiame didžiuliame valiutų eksperimente, jie tiesiog mums e, pasiūlys giljotiną ir kas tada galės juos kaltinti? Niekas. Thank you. Now, Madame Le Pen for two minutes. Pone Le Pen, dvi minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos komisarė. Kredito reitingo agentūros sukėlė nemažai problemų. Tas yra tiesa. Jos tik dar labiau pagilino krizę, padarė ją prociklišą. Ir įputė dar daugiau ugnies į šią problemą. Komisijos reglamentas, 2009 metų reglamentas nebuvo įgyvendintas ir valstybės narės turėjo pačios veikti skubos, taikyti skubos priemonės ir taikė, aišku, trumparegiškas priemonės. Reitingo agentūros negali gerai dirbti dėl to, kad yra interesų konfliktas ir komisija visuomet laikosi sovietiško požiūrio, siūlydama tokią, e, tokį pasiūlymą, tokį reglamentą komis, komisaras mano, kad reitingo agentūras turėtų prižiūrėti centrinis bankas. Tai yra nesąmonė, tai yra iliuzija. Ypatingai tai, ką sakė Žan, Žonas Jean-Claude Trichet sausio mėnesį, kad bankų buhalterinio ataskaitų sutvirtinimas, sustiprinimas yra susijęs su konfidencialumu, tai reiškia slaptumu ir panašiai. Ir visiškai aišku, kad mes sprendžiame tik tai simptomus, o pačios lygos negydome. Emitentai, kurie, emitentai turės mokėti reitingo agentūroms. Kas užtikrins agentūrų nepriklausomumą, tai irgi neišspręs problemos, kol leisime žmonėms pelnytis iš to, nieko neišspręsime kapitalizmas mus pražlugdys ir tai turės labai baisių pasiekmių mūsų ekonomikoms, mūsų žmonėms. Negalime leisti žmonėms tiesiog spausdinti pinigų ir imti tokių didžiulių paskolų, kurios sukelia spekulacijas, neracionalų rinkų el elgesį. Turime grįžti prie racionalių finansų ir tada mums nereikės jokių reitingo agentūrų. Ačiū, panas Skilūna. Pone pirmininkė, Europos vadovų išpolis prieš kredito reitingo agentūras dėl neigiamų vertinimų, vertinant valstybių skolas, gali būti vertinama kaip perdėtas už, už, užsipuolimas. Tačiau e, kredito reitingo agentūrų problemos yra aiškiai dabar suprantamos, visi jas įvardyje. Tos agentūros perdėm didelius reitingus suteikė obligacijoms Dabar ekonominės prognozijas Europoje yra labai prastos ir jos dabar reaguoja vėl perdėtai jau kitą kryptimį. 150 milijonų, netgi 750 milijardų eurų paketas jų neįtikina. Ir turime labai atsargiai reaguoti, nebandyti nužudyti pasiuntinio, kuris blogų, atnešė blogų naujienų. Kai agentūros perdėm gerai įvertina finansinius produktus, ar nepakankamai gerai juos įvertina, jų poveikis pasaulio finansų rinkoms yra milžiniškas. Ir tos agentūros gali ir taip ir daro žmonės, valstybės, pensininkus laiko įkaitais. Ir tai yra didelės politinės implikacijos, kurias reikia išspręsti. Turime suprasti, kaip reitingo agentūros kūrė ir išleidžia reitingus. Uh, vertinio popieriaus emitento santykis su reitingo agentūromis yra didžiulė problema. Taip pat kyla kita problema, kiek yra tų agentūrų ir, yra, ir ar yra užtikrinama konkurencija tarp jų. Bankai, finansinės institucijos turi būti reguliuojamos, o tai kodėl dabar reitingo agentūrų reguliuojame, kodėl su jomis elgiamasi kitaip, oligopolistinė struktūra yra sukūriama reitingo agentūrų rinkoje. Problemos priežastys susijusios su interesų konfliktu yra aiškios, o sprendimai yra kur kas sudėtingesni. Taigi bandykime sveiką protą pasitelkti ir surasti teisingą sprendimą, elgtis atsargiai ir nesureaguoti per karštai. Dėkoju, ponas Kiklūnė. Ponas Klinsas. Uh, Herr komisar. Pone komisarė, reitingų agentūros per uh, finansinę krizę bei uh, euro e, sviravimo metu suvaidino ne pati gražiausią vaidmenį. Tikrai e, tas finansavimas iš užsakovų, e, gelbėjimas po to, kai viskas yra per vėlu, yra liūdni reikalai. Tačiau pačios reitingų agentūros tarsi to nesuvokia. Manyčiau, jog atėjo laikas es veikti, džiaugiuosi to, ką išgirdau, reiktų sukurti Europos reitingo agentūrą pagal fondo pavyzdį. Jis turėtų būti nepriklausimas nuo politikų įtakos, ECB įtakos ar valstybių narių poveikio. Kaip nepriklausomas fondas ši europinė agentūra galėtų pasipriešinti trijų reitingo agentūrų, sakyčiau, monopolijai ir tapti rimta konkurente. Maničiau, kiekvienas Europoje siūlomas pro, produktas ir kiekvienas a, emitentas Europoje turėtų teisę gauti du reitingus e, valstybinės ir privačių in, institucijų. A, Turėtų pasiūlymo e, mes laukti iš komisijos ar iš tarybos ir aišku turėtumėme pasirūpinti finansavimu. E, kas turėtų finansuoti, ar emitentai, ar viešasis sektorius, dar neaišku. Reiktų per diskusijas išsiaiškinti. Manyčiau, kad reikia keisti situaciją, nes dabar reitingo agentūros, agentūrų veiklos niekas neriboja. Taigi, ponia Ford, vieną minutę, prašom. Ačiū. Sveikinu surinktas diskusijas dėl reitingų agentūrų. Reikia išsiaiškinti, kodėl sviruoja reitingai, kaipgi mes turime padidinti konkurenciją šiame sek sektorėje. Taip pat interesų konfliktas dėl užsakovo, kuris sumoka už savo reitingą. Tačiau man, manau, kiekvienas puikiai žino, kad šis potencialus interesų konfliktas egzistuoja, o, pačios, o patys reitingai nėra mm, geriausia rekomendacija pirkti ar parduoti. Prisiminkime, kad siekiant 2020 tikslų Europai reikia investicijų. Todėl turime pasitikėti rinką, o reitingų agentūros vaidina svarbu vaidmenį tokį patikimumą užtikrinant. Jeigu jos dirba sėkmingai, tai padidina e, prieigą prie kreditų, mažesnės palūkanų normas, tai reiškia sutaupa mokesčių mokėtojų pinigus. Jos taip pat e, suteikia tam tikras gairias investuotojams, tačiau tos gairės nėra e, e, be priekaištų Mm, priminsiu, kad niekada 3A reitingų įvertintas e, vertybinis popierius e, tapo nemokiu. Ir pasakyčiau, kad 99,97 procento 3A gavusių vertybinių popierių yra tikrai patikimi. Taigi prisiminkime, kad šios agentūros gal ir nedirba apie priekaištų, tačiau yra labai patikimos. Ačiū. Dabar ponas Morgantis. Vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. E Kolegos, aš esu įsitikinęs, kad reikia mums pagerinti kredito reitingo agentūrų skaidrumą, bet nepritariu tiems, kurie nori apriboti jų vaidmenį ir veiklą ne, taip e, nenumatė daug problemų šios agentūros, bet tai yra susiję ir su e, finansinių institucijų ir visų sistemų veiklos trūkumais. Mes turime galvoti apie tai, kaip užtikrinti daug didesnę konkurenciją tarp kredito reitingo agentūrų. Nes Jeigu pernelyg suvaržysime jų veiklą, tai sukursime didesnį pavojų viešiesiems finansams. Mes turime pasižiūrėti į agentūrų šių pareigas, prievalės, e, finansų krizės atveju, bet e, krizė pirmiausia yra ekonominė. Ji e, atsirado dėl mūsų tam tikros politikos. Daug šalių galvojo, kad nereikia galvoti apie ekonomiką, reikia galvoti tik tai apie pinigus, kurie Cityje Londono yra sukūrėmi ir visi pamiršo gamybos sektorių. Dabar ponia Podimata. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandienos diskusijos dėl pagrindo vertinant, prižiūrint reitingo agentūras yra dar svarbesnis vak, po vakarykščio mūdį sprendimo keturiais vienetai sumažinti Graikijos reitingą. Nes pirmąjį kartą per pastarosius keletą mėnesių Graikijos reitingas buvo sumažintas smarkiai, o vakarykštis sumažinimas aiškiai yra provokuojančio pobūdžio. Nėra atsižvelgiama į jokią padarytą pažangą, siekiant įgyvendinti ekonomikos atgaivinimo e, priemonės, griežtas priemonės ir trojko susitikime Atenuose buvo pagirta Graikija, nebuvo atsižvelgta į stabilumą, į tai, kad dešimtys milijonų eurų buvo skirta tam, kad būtų įkvėpta iš naujo Graikijos ekonomika. Komisarė, Europos centrinio banko e, pirmininkas, Deutsche Bank pirmininkas, komisijos pirmininkas sveikina Graikijos vyriausybę įgyvendinus susitarimą, kurio buvo pasiekta, bandant atgaivinti eurą ir dabar staiga mūdis nuvertina Graikijos situaciją. Ir tai duoda negatyvių rezultatų. Aš manau, kad toks veiksmas išryškina interesų konfliktą, kuris ten egzistuoja. Tai ne vien tik tai sumenkina Graikijos pastangas, bandant atkurti ekonomiką, bet tai yra ir paskatas spekuliuojantiems toliau imti savo veiklos ir sumažinti, e, sumenkinti euro, eurozonos pažangą. Taigi aš manau, kad tai dar kartą parodo, kad kredito reitingo agentūros atlieka vertinimus nekontroliuodamos savo vertinimo paskatų. Ir tai kelia labai rimtus demokratijos, europinės, pasaulinės atsakomybės klausimus. Aš manau, kad galima minėti nemažai tokių pavyzdžių, bet kyla klausimas, ką daryti tam, kad apsaugotumėme Europos ekonomikas nuo tokių spekulacijų, nuo ne, netikslių vertinimų reikalinga užtikrinti konkurenciją tarp europinių reitingo agentūrų ir taip pat mums reikia patikimaus, patikimo, pag, patikim, patikimo pagrindo, kuriuo galėtų dirbti reitingo agentūros. Reikia skaidrumo, standartų, atliekant vertinimus, reikalinga numatyti laikotarpį, per kurį turi būti atliekamas vertinimas. Na ir pažvelkite, taip pat turi būti įvertintas reitingų poveikis rinkoms per tam tikrą laikotarpį. Tai taip, turi būti tikslus taip pat. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Imbrasas. Oh, Gerbiamas pirmininkė, komisijos atstovai, gerbiami kolegos. Bendros krizės fone kredito reitingų agentūros suteikimo srityje kilusi krizė atskleidžia šios sistemos pavojus. svarbiausia kad kuomet niekas nesijaučia atsakingas už rizikos vertinimo galutinį rezultatą nors šių agentūrų veikla turi nemažos įtakos finansų rinkos stabilumui nuo jų priklauso labai didelės galimybės gauti kreditus ir kreditų kainos. iš kitos pusės gerai kad komisija suprasdama kad reikia atkurti rinkos pasitikėjimą ir didinti investuotojų apsaugą pateikė naujas europos sąjungos masto taisykles kuriomis nustatoma bendra kredito reitingų suteikimo ir reguliavimo tvarka. kredito reitingų agentūrų taisyklių pakeitimai reiškia geresnę europos sąjungos lygmens priežiūrą didesnį skaidrumą šiame sektoriuje tačiau būtina šį sektorių analizuoti toliau ir atidžiau. toliau būtina užtikrinti kredito reitingų agentūrų tinkamas patikras ir skirti atitinkamas baudas už pažeidimus kredito reitingų agentūrų veikla turi tapti skaidresnė kad investuotojai ir reitingų naudotojai būtų geriau apsaugoti o svarbiausia padidėtų kredito reitingų sektoriaus konkurencija. Dabar... Ačiū spontaniški pasisakymai. Kiekvienam kalbėtojui po vieną minutę. Herkaras pirmiausia. Herr Präsident, die Ačiū ponė pirmininkė. Sunkiai suvokiamas Movi e, sprendimas aiškiai parodė, kokią galę turi agentūros ir kaip trūksta skaidrumo jų veikloje. Kiekviena reitingų agentūra turi būti užregistruota, jų sprendimai bei sprendimų metodologija turi būti patikrinta. Privalome užtikrinti reitingų agentūrų savrankiškumą reiškia negali juos priimti pinigų iš vertybinių pumperių emitentų. Reikia užkirti kelią interesų konfliktams. Negalime e, teikti konsultacijų ir teikti reitingų tiems patiems produktams. Turime aiškiai atskleisti visas metodologijas, o monopolinis dominavimas e, turėtų būti suskaldytas, viešuosios institucijos sukūrimą remčiau. Mums reiktų e, tokios agentūros, kuri veiktų fondo pagrindu ar būtų akcinė bendrovė. Manyčiau, kad kartu su ponu Klins mes komisijai pateiksime pakankamai išsamių pasiūlymų šią linkmę. Dabar ponas Kutas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Reitingo agentūrų veikla prisidėjo prie esamos krizės. Jos, ji netgi sustiprino dabartinė krizė. Tarybos ir parlamento reglamentas buvo tam tikras atsakas reglamentuoti reitingo agentūrų darbą. Visos agentūros struktūros veikiančios Europoje turi laikytis bendrų žaidimo taisyklių. Turime užkirsti kelią interesų konfliktams, užtikrinti didesnį skaidrumą. Ypač svarbu pakeisti dabartinę oligopolinę situaciją tikrai negerai, kai e, svarbiausios yra trys, trijų amerikietiškų reitingo agentūrų vertinimas. Tokiu būdu susikūrė situacija, kad kreditų nebeužtikrina dabartinis reitingo agentūrų darbas. Ačiū. Kitas kolega. Tikrai absurdiška, kad trys agentūros, dvi iš JAF, viena iš Junktinės karalystės, nulėmė, kuri valstybė gali bankrutuoti. Uh, situacija stipriai blogėja ir ypač nelaiku yra skelbiami e, reitingai. Vos tik euras pradeda atsigauti, iš karto naujas smūgis. Reitingai tampa netokie svarbus, kai suvokiame, kad bedarbių amerikiečių paskolos buvo vertintos 3, 3A. Ir viskas iš tiesų tapo beveryčiais popiergaliais. Pasirinkta metodologija ir darbo metodai yra abejotini, bankai žlugo, nors jiem buvo laikomi labai patikimais kreditoriais. Atėjo laikas peržiūrėti reitingų agentūrų veiklą, bet tas Ta peržiūra neturi apsiriboti tik Europos Sąjunga. Dabar, ponė Basesku, prašom. În contextul crizei actuale, activitatea... Ačiū, ponė pirmininkė. Dabartinės krizės kontekste mm, reitingų agentūrų susilaukė vis didesnės kritikos. Taip nutiko dėl to, jog jos nesugebė objektyviai įvertinti atskirų e, įmonių veiklos rizikos bei valstybių skolos rizikos. Jos neveikia tinkamai, kol kas tiesiog buvo bloginami valstybių reitingai ir gilinami krizė. Nėra konkurencijos reitingų rinkoje, yra tik trys didžiosios žaidėjos palaikau pasiūlymą dėl Europinės reitingo agentūros sukūrimo taip pat pasakysiu, jog neprimtinas ir naujas Vokietijos kredito vertinimas. Reikia imtis veiksmų geriau kontroliuoti e, šių agentūrų veiklą. Ačiū. Ponas Treičiak. Pone pirmininkė, pone komisarė. Klausiausi labai didžiai diskusijų apie kredito reitingo agentūras Ir turiu pasakyti, kad tikrai nebandau jų apginti ir nebandau jų išteisinti. Tačiau aš nebijau teikti, jog aš pasisakau prieš monopolijas, o, o monopolinės situacijas ir norėčiau paklausti, kodėl valstybės įsivėlė į tokias baises skolos situacijas. Aš manau, kad reikia kalbėti apie valstybės kišimas į laisvą rinką. Turime pakalbėti apie tai, iš kur yra tokios milžiniškos skolos. Jeigu apie tai pakalbėtumėme, nereikėtų švaistyti laiko ir kalbėti apie reitingo agentūras. Ačiū, ponė Komi. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti šiuose diskusijose. Diskusijose, kurios vyksta praėjus kelioms dienoms po vertybinių kreditoriktigos agentūro pateikto kreitingo Graikijos atveju ir jo sumažinimo. Uh, Ir tos agentūros tampa labai svarbiomis ekonominės struktūros institucijomis, jos dominuoja politinėse diskusijose dėl to, kad jų vaidmuo pasaulinėje ekonominėje krizėje yra milžiniškas, jų vaidmuo eurozonos krizėje, krizėje yra milžiniškas. Na ir mūsų sistema negali funkcionuoti be nepriklausomų agentūrų, kurios vertintų viešuosius finansus ir atskirų įmonių buhalterinės ataskaitas. Tačiau turi būti taikomi bendri standartai. Jeigu agentūra padaro klaidą, tuomet tai sužlugdo bendrovę. Tai prisideda prie dar vienos krizės. Ir aš nemanau, kad mes galim, galėtumėme nacionalizuoti tas agentūras. Mums tiesiog reikia uh, surasti pusiausvyrą tarp jų nepriklausomumo ir to, kad reikia užtikrinti tinkamą atskaitomybės lygį vyriausybėms. Taigi reik, reikalingas subalansuotas sprendimas ir aš manau, kad toks požiūris būtų teisingiausias, siekiant pagerinti ekonominės valdysinos situaciją Europoje. Ačiū. E, galiausiai ponas Papa Nikoliau. E, pone komisarė, ponios ir ponai vakarykštis nuvertinimas Graikijos nuvertinimas Mūdis agentūros kelia daug klausimų. E, kolegos tos klausimus jau nekarta palėtė. Junktinėse Amerikos valstijose niekas nesupranta, kokiuose rėmuose veikia tos agentūros. Ar jos yra pakankamai skaidrios, ar jos teisingai funkcionuoja. Dauguma tų agentūrų, jų reitingai nėra pagristi Tai reiškia, kad šios agentūros nėra atsakingos už milžiniškas sumas, kurios yra prarandamos dėl jų reitingų, kurios pas, jos paskelbė. Taigi nėra jokios kontrolės, nėra priežiūros, nėra ribų spekulacijoms. Ir dėl to susidaro tokia situacija, kai visos ES valstybės patenka į keblę padėtį. Na, laisva ekonomika nereiškia džiunglių įstatymo. Reikalinga imtis tam tikrų veiksmų. Mums reikalingi teisės aktai šioje srityje. Komisarė, jūs pats taip sakėte, jūs teigiate, kad reikia daugiau agentūrų, kurios dirbtų sąžiningoje, konkurencingoje rinkoje. Taigi, mielai išklausysiu komisaro reakcijos. Pirmininkas, išklausėme klausimų, komentarų. Komisarė, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kiekvienam iš pasisakymų pasisakiusių už aukštos kokybės diskusijas ir už atvirumą. Aš dabar negryšiu prie šio agentūrų vaidmens ir prie reitingų svarbos, bet ponė Komi labai teisingai pastebėjo, koks svarbus to agentūrų vaidmuo. Dar norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė ponas Papanikolau ir Streičiak. Mes turime žiūrėti, kaip veikia tos agentūros, reikia skaidrumo, Aš grįšiu dar prie to. Bet mes turime objektyv... užtikrinti reitingavimo objektyvumą. Mes turime užtikrinti tai, pasiekti tai. Bet tai taip pat nereikia, nereiškia, kad e, pačios finansų institucijos neturės tenktis dirbti kuo geriau ir siekti išbristi iš krizės. Reikia užtikrinti, kad tos institucijos pačios užsitikrins e, deramas sistemas, e, deramai tvarkys savo sąskaitas. Dėl agentūrų reguliavimo mes e, norime, kad būtų kaip galima greičiau patvirtintas reglamentas, norime, kad Europos finansų priežios institucija E, reguliuotų jų veiklą. Aš norėčiau poniai e, Lepen, kuri jau išėjo kai ką pasakyti, ne komisija šias agentūras prižiūrės. Logiška yra tai, kad turėtume įkurti naują nepriklausomą instituciją, ESMA e, bus atsakinga už tai. Tada bus daugiau skaidrumo rinkoje, geresnė priežiūra. Ir ponas Klins teisingai pastebėjo, kad reikia tokio skaidrumo. Uh, Pasižiūrėkime, kas vyko per pastarosius metus ir pamatysime, kad iš tikrųjų tai būtina. Savo pasisakymo pradžioje kalbėjau apie pasiūlymus, apie tai, kad egzistuoja tam tikri teisės aktai. Mes turime e, iki metų pabaigos e, užtikrinti, kad e, jau egzistuojantis reglamentas būtų deramai įgyvendinamas. Bet reglamentas dabar egzistuojantis neapima visų klausimų. Kai kurie klausimai buvo tik paviršutiniškai paminėti. Pone Svindin, ponas Siklūna kalbėjo apie poreikį e, nesukoncentruoti visko į keletą rankų, kai kalbėjo apie šią agentūrą. Ponas Gigold e, minėjo tam tikrą modelį. Jis klausė, ar dabartinis modelis yra tvarus. Ponas Karas klausė irgi apie tam tikrus mokėjimo dalykus. E, reglamentas naujas turėtų įsigalioti iki rugsėjo mėnesio ir mes norime baigti interesų konflikto problemas. Mes turime pasižiūrėti į tai ir į modelį, kurį e, siūlė ponas Gygold, emitentas mokėtojas. Dar vienas dalykas - ES teisės aktai. Aš noriu į viską labai atidžiai pasižiūrėti, o dėl konkrečios metodikos vertinant valstybių, riziką. Mes čia turime labai daug dirbti. Norėčiau dar padėkoti ponui Sančias Peseido už jo pasiūlymą e, siekti, kai galima greičiau susitarti dėl finansų sistemos priežios paketo. Mums reikia to. Ir reikia taip pat e, imtis kredito reitingo agentūrų e, priežios Jeigu žiūrėsime į nepriklausomybės e, klausimus, apie tai buvo daug kalbama, mums reikia nepriklausomybės ir patikimumo tų agentūrų. Kol kas neturime pakankamai gerų rinkos, šios struktūrų nėra pakankamos konkurencijos, ši mintis yra teisinga. Taip pat nebloga mintis yra įkurti Europos kredito reitingavimo agentūrą. Aš nekalbėjau apie šios agentūros status, ar tai bus privati, ar e, vieša institucija, ar pusiau privati, pusiau vieša. Mes dar galvosime apie šios aspektus per ateinančias savaitės. Įvairūs nariai, e, ponia Bols, ponas Huntis, taip pat ponia Podimata, e, minėjo e, Graikijos skolos nuvertinimą neseniai atlikta. Aš dabar negalėčiau išsamei kalbėti apie kiekvieną e, reitingavimo e, sprendimą, kurį priima kokia nors atskira kredito reitingavimo agentūra. Tai gal tik daugiau įlietų alyvos į ugnį ir būtų susijęs su tų agentūrų patikimumu, bet mano draugas Oliren šį rytą e, jums jau kalbėjo apie tai. Ponas Milce kalbėjo apie tai, kad jį nustebino e, toks nuvertinimas mane taip pat e, nu, nustebino vakarykštis žemesnis įvertinimas vienos kredito reitingų agentūros. Mes visi žinome, kad Graikija labai stengiasi pasiekti pažangos. Pons Kliūtė kalbėjo apie tai, e, buvo kalbama, kad siekiama užtikrinti finansų sistemos tvarumą. Uh, E, sukurti klestinčią ekonomiką. Komisija, kaip galėdama, padeda Graikijai. Šie žingsniai nėra lengvi, bet mes turime dirbti. Priminsiu Jums, kad Graikija nepalikta yra likimo valiai. Mes pademonstravome europietišką solidarumą e, valstybių ir vyriausybių vadovai. Mm, e, taip pat Tarptautinis valiutos fondas prieš keletą savaičių pareiškė atitinkamus pareiškimus, padarė atitinkamus pareiškimus Dabar grįžtant prie kredito agentūrų metodologiją ir laikas, kada yra atliekamas vertinimas, galbūt apie tai galime kalbėti, bet mes jau e, pateikėme tam tikrų pasiūlymų savo komunikate, paskelbdame Birželio antrąją dieną ir kitų metų pradžioje dar e, pateiksime tolesnių pasiūlymų. Pone Klūtė, jūs e, turite suprasti, kad kalbame ne tik apie kredito reitingavimo agentūras. Aišku, reikia užtikrinti didesnį jų e, autoritetą, patikimumą, skaidrumą, bet reikia siekti, kad e, joms būtų taikoma protinga priežiūra bendroje architektūroje. Mes dar tik tai mokomės iš krizės. Neturime galvoti apie vieną kažkokią atskirą veikėją, vieną atskirą rinką, vieną atskirą valstybę narę, kuriai reikia e, atidesnės priežiūros. Turime galvoti apie globalią priežiūros struktūrą. Komisija pateikė savo pasiūlymus atitinkamus e, birželio antrą e, ministrų sutikimui Luksemburgė ir tikimės, kad e, vadovų taryba prates darbą artimiausių metų šioje srityje. Šios priemonės turi pamažu sukurs e, bendros architektūros pagrindus. Mes bendrai esame prisėmę įsipareigojimų, turime dirbti protingai su kitais pasaulio regionais, turime kurti Europos architektūrą, turime mokytis iš krizės ir turime e, siekti gerų rezultatų mūsų vartotojams ir verslui. Dėkoju komisarui Barnie, kolegos. Diskusijos apie kreditų reitingavimo agentūras baigėsi. Dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra pono Klins pranešimas apie skaidrumo reikalavimus ir vertybinius popierius, kurie yra platinami viešai. Prašom žodis jums keturioms minutėms. Pone pirmininkė, pone komisarė.